friends. Uh... Ehm, Gerai. Greitai pradėsime balsuoti, taigi pamėginkite susirasti savo kėdes. Pradėkime posėdį ir padarykime tai bendrai su kultūros komitetu ir kartu balsuosime, pradėdami nuo elektroninio balsavimo dėl, dėl pranešimo, dėl Europaso pranešimo, tai yra geresnis įgūdžių ir kvalifikacijų paslaugos, elektroniniu būdu balsuojame, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Ar visi balsavote? Šiek tiek pratesime balsavimo laiką, nes vis dar yra kolegų ieškančių savo vietų ir balsavimo kortelių, bet dabar jau balsuoti baigiame. Rezultatas e, įspūdingas. Dabar pereikime prie Europos parlamento ekspertų rinkimų. Galbūt kultūros komiteto atstovai norėtų tarti žodį prieš e, pradedant e, balsavimą. E, šis balsavimas buvo labai svarbus, iš tiesų abu pranešėjai nuveikė puikų darbą, tačiau suteiksiu Jums dabar žodį. Ačiū. Norėčiau dar kartą nuširdžiai padėkoti už puikų bendarbiavimą tarp užimtumo ir kultūros komitetų. Manau, pasiekime tikrai gerą rezultatą trilogo darybose. Ne visuomet e, Dėrėtis buvo lengva, noriu tikrai dar kartą padėkoti abiems pranešėjams, kurie tikrai puikų darbą nuveikė, tačiau dabar norėčiau padėkoti mūsų darbuotojams sekretariate e, Rudy Kamoda ir Ana Marija Nogeira kurios tikrai e, sunkiai dirbo kultūros komitete. Rengiant šį pranešimą labai ačiū e, joms už e, šį bendradarbiavimą ir tikrai manau, kad abu komitetai taip pat puikiai bendradarbiavo rengiant šį pranešimą. Ponas e, Manas ir ponas Malinovas yra patenkinti pasiektą rezultatų. Žodis ponui Manui. Ačiū, noriu padėkoti taip pat už e, sklandų bendradarbiavimą. Nėra įprasta, kad visi komitetai parlamente taip gerai bendradarbiautų kaip mūsiškiai Euro pasas bus svarbi priemonė siekiant e, užtikrinti geresnį judumą. Mes e, norėjome supaprastinti procedūrą, e, sustiprinti įgūdžius ir gebėjimus ir iš proceso pradžioje tarybos ir komisijos pozicija skiriasi nuo parlamento, tačiau sugebėjome sutelkti pastangas ir, ir parodėme ES piliečiams, kad ir ES lygmenių galima kurti pridamą vertę ir ne vien tik tai valstybėse narėse kažką nuveikti. Taigi Europasas yra geriausias to pavyzdys, ponui Malinovai žodis. Ačiū, mes visuomet dėkojame sekretariato darbuotojams, tačiau šiuo atveju jų e, darbas ir nuopelnas yra daug didesnis dėl temos sudėtingumo neįprasta. Noriu padėkoti jiems už kantrybę dirbant e, su parlamento nariais ir su manimi, savai mes suprantama, ponai manai, noriu padėkoti, buvo malonu dirbti su juo kartu. Mes Europos Liaudės partijoje e, sėdime frakcijoje ilgą laiką e, vieną šalia kito, kadangi abicelės tvarka yra mūsų kėdės išdėstas, tačiau parodėme, kad galime ne tik sėdėti kartu, tačiau ir dirbti. Ir aš e, manau, kad dėl mūsų puikiai atlikto darbo, tinkamus Europinius teisės aktus peržiūrint, dabar situacija taps daug paprastesnė ir aš tikiuosi, kad procesas baigsis sėkmingai ir e, parodysime, kad net ir pradėdami diskusijas ir darybas nuo labai e, išsiskiriančių pozicijų galime pasiekti sutarimas su taryba ir komisija. Ačiū. Dabar tęsime balsavimus jau tik su užimtumo komiteto nariais. Dabar vyksta slaptas balsavimas dėl Europos parlamento ekspertų ekspertų, kuriuos siūsime į Europos mokymų fondo valdybą.